Kolleginnen und Kollegen. Kolegos, norėčiau nuoširdžiausiai pasveikinti Jūs. Susirinkusi posėdžiai, reikėtų pradėti darbą. Labai malonu, kad jūs taip gausiai susirinkote. Iš, e, turėjome greitai sušaukti posėdį parlamento pirmininkui paprašius posėdis e, sušauktas konsultuojantis su Ukrainos prezidentu. E, turėsime apsispręsti dėl asociacijos susitarimo. Rugsėjo 16 taryba priims sprendimą ir jeigu mes norime savo laiku apsispręsti, tai komitetas turi būtinai balsuoti šiandieną. Išgirdome pozityvų signalą, kad bus sutinkama tokia procedūra, kalbama apie pritarimą bet pro rezoliuciją e, lydimą reikės patvirtinti vėliau, nes pranešėjų reikia daugiau laiko. Dabar turėsime balsuoti ir aiškiai turime viską pasakyti, kad nebus nesusipratimų. Pranešėjas Ariš Volski sutiko, kad būtų laikomasi būtent tokios procedūros. Dėl to ir sušaukėme šį posėdį šiandieną. Ar sutinkate, kad mes taip ir darytume, ponė Šolts? Ačiū pirmininkė. Manau, kad visi suvokėme, kokia sudėtinga yra padėtis. Ir kontekstas yra nepaprastai sudėtingas, kuriame priimsime sprendimą. E, su visa pagarba parlamento pirmininkui noriu vis tik tai iškelti klausimą, ar dabar yra prasminga dirbti su parlamentu, kuris jau yra paleistas tokiomis sudėtingomis aplinkybėmis. Ar tikrai yra įmanoma ratifikuoti susitarimą, nežinau, ar įmanoma tęsti diskusiją su Ukrainos parlamentu. E, žinau, kad komitete yra įvairių nuomonių, tačiau mm, vis tik tai manau, kad verta pasvarstyti, ar mes galėtume atidėti balsavimą. Ar kas nors E, prieš. Taigi balsuosime, kas už tai, kad būtų šis darbo tarkės punktas nukeltas. Kas už pono Šolts prašymą? Kas prieš? Atmesta. Tuomet perkime prie trečiojo darbo tvarkės punkto. Prašom. E, aš norėčiau, kad būtų oficialiai užfiksuotas mūsų balsavimas elektroninis, kadangi situacija yra tokia sudėtinga. E, jau anksčiau nebuvo parašyta elektroninio balsavimo per vėl. Aš prašau. jeigu klausėte tokių klausimų, tai išeikite iš salės. E, buvo pateiktas pakeitimas, pakeisti tvarką, kažkas pasakė prieš ir mes balsavome. Vyksta e, normali procedūra, mes taip darome per plenarinę sesiją. Uh, darbo tokies klausimai nediskutuojami, jeigu kas nors nori, pasako už, pasako prieš ir tuomet balsuojame. Nebuvo paprašyta. Jeigu e, jūs jau išėjote salės, tai galime balsuoti elektroniniu būdu. Prašom balsuoti. Išėkite iš salės. Kas balsuojate už, balsuojate už Šolc. Jeigu prieš Šolc e, nu, pasiūlymą esate, tai balsuokite prieš, nes mes e, turėsime balsuoti už ar prieš pakeitimą. Dar ne visi balsavo. O saukitės American Express, jeigu pamiršot savo balsavimo kortelę. Taigi užfiksuosime jūsų balsą. Balsavimas baigtas. 9 už pasiūlymą balsą, 48 prieš. Tai reiškia, kad e, 49 prieš, taigi e, pagal darbo tvarkė dirbsime dabar. Pranešimas, tiksliau tai nėra pranešimas, tai yra pritarimas. Pranešės e, galbūt norės kažką pasakyti. Ačiū pirmininkė. Aš siūlo balsuoti dėl teisėkuros e, rezoliucijos projekto, dėl pasiūlymo, dėl tarybos sprendimos pasirašyti tarp ES Ukrainos asociacijos susitarimą. E, dėl dviejų priežasčių taip veikia. Pirmiausia, norime pasiūsti tvirtą solidarumo signalą Ukrainai, solidarumą jos europietiškam pasirinkimui, kuris pasirodė toks stiprus e, mm, ir atsispindi Ukrainos visuomenės veiksmuose. Antras dalykas, tai yra simbolinė e, priežastis ratifikavimui. Jeigu mes šiandieną pasakysime taip, kitą savaitę balsuosime teigiamai už kartu su Verhovna Rada. Ukrainos parlamentu, e, kuris konstitucinė tvarka turi teisę ratifikuoti sustarimą kaip kad e, jis yra šiandieną pateiktas. Dėl tų priežasčių aš siūlau balsuoti už. E, Teisėkros rezoliucija nėra ilga. Pirmame punktoje pasakyta, kad Europos parlamentas išreiškė pritarimą pasirašyti susitarimui. Ačiū. Dėkuoju ponas Šiublė iš e, išorės veiksmų tarybos, kuris vadovauja Ukrainos skyriui. Ačiū pirminkė. Mes e, taryba sveikiname e, sprendimą Verhovnoje Rado ir Europos parlamente tuo pat metu ratifikuoti asociacijos tarimą. Tai bus e, labai tvirtas simbolinis pasirinkimas. E, Mes e, prekybos srityje daug e, dirbame su Ukraina, 14 procentų išaugo eksportas. Taip pat ateityje bus pasirištas išsamus ir visapusiškas sustarimas ir tai reiškia, kad eksporto pajėgumai plėsis. E, tikimės, kad Ukraina toliau dieks reformas, kad būtų galima užtikrinti kaip galima daugiau naudos iš susitarimo. Kaip žinote, pirmininkė, E, parlamento nariai, Europos parlamentas ir Ukraina visus metus e, su Rusija bendravo, kad būtų galima aptarti e, asociacijos tarimo ir išsamos pusiško susitarimo poveikį ekonomikai ir buvo ieškoma sprendimo būdų. Pirmasis trišalis ministrų sutikimas tarp Rusijos, Ukrainos ir ES vyko Liepos 11 dieną. Ratifikacijos procesas iš Ukrainos pusės viską vyksta pagal planą. Uh, Tačiau reikia daugiau diskusijų, kad būtų galima e, patikslinti poveikį Ukrainos Rusijos operatoriams e, sustarimo. Dėl to naujas ministrų susitarimas e, vyks šį penktadienį komisijos narys De Gucht e, bus pirmininkas iš ES pusės ir atitinkamai dalyvaus ministrai iš Rusijos ir Ukrainos pusės. E, tikimasi, kad asociacijos tartis e, užtikrins naujų galimybių ir tai patvirtins Ukrainai paramą ES siekiant suartėti su ES, sukurti klesinčią demokratiją. Ir Aš tikiuosi, kad parlamentas pritars šiam sutarimui. Ponas Plenkovičius. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Aš esu pirmasis delegacijos uh, su Ukraina pirmininkas e, per šią kadenciją, ką tik išrinktas. Norėčiau padėkoti pranešėjai Sarišui Volskijui už pasiūlymą, kaip galima greičiau ratifikuoti susitarimą per plenarinę sesiją rugsėjo mėnesį. Prieš posėdį vyko diskusijos ir iš jų pamatėme, kad visos politinės frakcijos yra pasirengę siūsti pozityvų politinį signalą Ukrainai, paremti jos europietišką kursą. Ir, uh, E, tikimės, kad e, po lapkričio jau bus galima pradėti dėkti asociacijos tarimą ir e, sieksime bendrauti su kolegomis Verhovnoje Radoje, kad būtų įgyvendintas susitarimas ir reformos, bei kad būtų išlaikytas teritorinis vientisumas. Kao izvjestitelj. Pikola. Aš esu šešėlinis pranešėjas ir manau, kad šiame parlamente mes turime išsakyti paramą ir ne vien tik tai rodyti pasipriešinimą. Reikia pritarti tam, kad būtų ratifikuotas susitarimas tarp ES ir Ukrainos. Kalba eina apie Ukrainos ateitį ir ta ateitis turi būti šviesesnė. Mes privalome nusiųsti atitinkamą signalą, rodantį, kad Europos Sąjunga išvelgia partnerį Ukrainoje. Partnerį, kuris potencialiai gali įgyvendinti visas reikiamas reformas. Jeigu Europos Sąjunga nevykdys plėtros per ateinančius penkerius metus, neturėtumėme pasiduoti tam nuovargiui ir apatijai. Ir turime įkvėpti viltį Ukraino žmonėms, kad jie galėtų e, siekti europinės integracijos. Mano patirtis remiant ukra ukrainiečių euroatlantinės aspiracijas yra labai ilga ir galimybė prisijungti prie ES taip pat. Uh, Ir matyt nieko nestebina tai, kad aš pats esu koordinatorius šiuo klausimu ir visa mano delegacija FED komitete visada pasirengusi padėti Ukrainai, jeigu tik tai tos pagalbos reikia, ypač kai Rusijos pajėgos įsiveržiasi į jos teritoriją ir aneksavo Krymą. Taigi mes ES ir kalbant apie Europos parlamentą galime padėti prezident, Ukrainos prezidentui, jo vyriausybei. Mhm kurie bando kovoti su Rusijos tankais te, savo teritorijoje ir turime padaryti to, ką galima greičiau ir jeigu galime dabar per su, pa, pagreitintą procedūrą tą padaryti simboliškai tą pačią dieną, kai Rada taip pat Kijeve tvirtina šį susitarimą. Aš manau, kad yra puikus e, simbolinis gestas, rodantis solidarumą, mūsų solidarumą su Ukraino žmonėmis ir jos vyriausybė tuo momentu, kada ta parama ypatingai reikalinga. Taigi galite pasikliauti visapusišką mūsų paramą. Ačiū. Pone Liozing. GUE NGL frakcijos nariai balsuos prieš susitarimo ratifikavimą. Bent jau čia dabar mūsų balsavimo rezultatas bus toks. Mano kolega e, ponas Šolcas e, pateikė keletą argumentų. Ir bet kuriuo atveju mes pasisakome prieš e, šio susitarimo ratifikavimą einamuoju momentu. Viena iš sąlygų ir iš ankstinių sąlygų turėtų būti ta, kad turėtų būti socialinis uh, elementas ir dabar uh, yra daug susitarime dalykų, kurie mums nėra primtini. Aš galėčiau paminėti ir bendradarbiavimą dėl prieglapšio politikos ir taip pat bendradarbiavimą Frontex rėmose. Taip pat e, laisvos priekybos principas, e, tai turėtų būti trečiasis šio susitarimo ramstis ir mes nemanome, kad juo, reikia naudoti, kad juo turime naudotis ir ukrainiečių labui. Mes atmetame šį susitarimą ir dėl to, kad e, tiesiog tai jis simbolizuoja tam tikrą požiūrį į užsienio reikal, reikalus. Toks požiūris yra labai rizikingas ir nėra produktyvus siekiant taikos proceso Ukrainoje. Deja, tas bendradarbiavimas jau daugelie vietų vyksta. Atalanta misija, tarkim, taip pat yra kovinių grupių nemažai, yra daug kitų dalykų, dėl kurių mes balsuosime šiandien e, prieš šį susitarimą. Ačiū, panas Vandalinas. Pirmininkė, liberalai Alde frakcija pritars šiai rezoliucijai dėl asociacijos susitarimo ratifikavimo, nes mes daug metų jau apie tai kalbėjomės, kalbėjomės su vėriomis e, Kijevo vyriausybėmis ir Ukrainai jis yra geras, jis yra geras ir ES ir taip pat reikia suprasti, kad, kad nepriklausoma klestinti Ukraina yra naudinga ir Rusijai, viso regiono stabilumui, dėl to mes ir balsuojame už. Ačiū. Ponas Kavel. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pasisakau prieš šią rezoliuciją. Aš manau, kad e, ji yra visiškai netinkamų momentų e, pasiūlyta, yra paliaubos paskelbiamos ir, ir pažeidžiamos, žudomi žmonės Ukrainoje ir visa tai tik tai dar labiau užprovokos Rusijos e, meškina. Taigi labai labai prašau, prieš balsuodami gerai pamastykite, nes pažvelkite į, į save veidrodyje rytoj ir pažiūrėsite, kaip jūs atrodysite. Reiks, reiks tikrai jums labai atidžiai pažvelgti savo į akis. Nes tai yra absoliučiai ES tuštybės projektas ir tikiuosi, kad balsuosite prieš. Emizarič? Ačiū, ponė pirmininkė, nors mes uh, kaip ir pritarėme tam tikroms, abejojame tam tikrų e, detalių šiame susitarime, mes nepritarėme laisvam, laisvos prekybos susitarimui. Ir asociacijos susitarimas yra reikalingas tik dėl to, kad yra vienintelis būdas, kaip būtų galima išreikšti solidarumą Ukrainos atžvilgiu ir taip pat dėl to, kad asociacijos susitarimo atmetimas, susitarimo, kuris kurio prašo Ukrainos rada, tai būtų absoliutus e, jų vidaus politikos sumenkinimas ir tik tokiu būdu dar daugiau samyšio atsiras Ukrainoje ir mes norime to išvengti kiek įmanoma. Kita vertus, nepamirškime, kad tai neišspręs karinių saugumo problemų Ukrainoje, nes vis tiek yra dar tos trapios paliaubos ir priekybos susitarimai tikrai tų problemų neišspręs. Dėl to mes turime mąstyti toliau. Ačiū. Korluinikė. Korluinikė. Ačiū, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. E, yra lotiniška patarlė, kuri puikiai apibūdina padėtį Ukrainoje. E, visų pirma, nuvertėme pono Janukovičiu, paskui e, kilo sumaištis Maidano aikštėje, paskui destabilizavome padėtį Ukrainoje. Buvo destabilizuota padėtis Ukrainoje, paskui išprovokavome Ukrainą pasipriešinti Rusijai, o dabar atsisakome Ukrainai parduoti ginklus. Tie, kurie visą tai padarė, yra arba pono Putino agentai, arba tiesiog idiotai. 1939 metais Lenkija priėmė Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos garantijas. E, rezultatas Hitlerio išpolis. Nedarykite, nekartokite tų pačių klaidų, pažvelkite į veidrodį, kaip kažkas ką tik tai pasiūlė. Jūs lenkas, jei neklystu. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš klausėme daugybės skirtingų nuomonių E, noriu pasakyti, kad EPP frakcija palaikys e, ponos Arijos Švolskį praneš, e, pasiūlymą ir raginu visus kolegas, šio komiteto narius, balsuojant nepamiršti, kad kai kas miršta, kad žmonės miršta ir kad žmonės jau žuvo už šią asociacijos sutartį. Herzlichen Dank, Herr Preda. Lassen Sie mir eine persönliche Bemerkung. Ačiū, ponė Preda. Norėčiau taip pat išsakyti savo nuomonė. Manau, kad Ukrainos žmonių valia ir noras yra pasirašyti šį susitarimą. Ar, ar jis e, išliks ar ne, yra kitas dalykas. Šalies prezidentas labai aiškiai pasisakė, kad jis nori, jog tam susitarimui būtų pritarta ir būtent dėl to dėl jo buvo balsuota. E, problemos kyla ne iš Ukrainos pusės, bet iš didžiųjų Ukrainos kaimynų ir taip pat e, problemos kyla dėl ten esančių pajėgų. Ša, ankstesnis šalies prezidentas buvo priverstas išvykti iš šalies, o dabartinis prezidentas buvo teisėtai šalies žmonių išrinktas. Būtent taip ir reikia spręsti e, politinę situaciją. Daugiau norinčių pasisakyti nėra, todėl dabar pradėsime balsuoti. Balsuosime elektroniškai. Balsuojame. Atsiprašau, e, yra du pakeitimai. Turime pirmą balsuoti dėl jų. Pirmas pakeitimas. Kas už? EPP frakcijoje vienu balsuoja per daug, ponia Prida. Dabar gerai. Atsižvelgiame jūsų pasakymą. Dabar balsavimas baigtas. 8 už, 48 prieš, 4 e, susilaikę. Antras pakeitimas. Vėl balsuojame elektroniškai. Kas už antrąjį pakeitimą? Abstimmung ist geschlossen. Balsuoti baigiame. Tas pats rezultatas. lygiai toks pat. Ir dabar balsuosime vardiniu balsavimu dėl pasiūlymo. Balsuoti pradedame. Pažymėjome, kad tenokas balsuoja už, balsuoti baigėme. Pritarta 48 balsavus už, 8 prieš ir 4 susilaikius. Didelė balsų dauguma priimtas sprendimas. Thus Ukraine will lose, not New Russia. Taigi, e, pralaimės Ukraina, o ne naujosios Rusos valstybė. Norėčiau taip pat pasakyti štai, ką čia yra Ruslana. Prašau, tai yra Moldovos biuro atstovė. Was ist das denn hier? Nee, das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 ir e, turime galimybę su juo pasikeisti nuomonėmis šiandien. Jis čia bus už poros minučių. Luca, tutto a posto con l'interpretazione? 25. 25. Colegas, vamos a darle una calurosa. Kolegos, prašyčiau visų šiltai pasveikinti jo ekscelenciją daktarą Šakį Ibrahimą Abdul Karimą Alamą, Egipto vyres, vyriausiai muftyje. Daktaras Šakį Alamas yra teisės profesorius Al-Abhar universitete. Jūsų ekscelencija, labai malonu Jūs pasveikinti čia šiandien mūsų komitete. Jūs esate vienas žymiausių šariato teisės ir islamo teisės ekspertų ir jūs aiškiai esate pareiškęs, kad tie, kurie islamo ideologija naudojasi kaip priemonė pateisinti teroristiniai veiklai, e, iš tikrųjų pažydinėja islamo principus. Kalbame apie Al-Qaidą. Jūs taip pat esate aiškiai pasakęs, kad tai yra korumpuotos ekstremalų grupuotės, kurios trokšta kraujo ir pažeidinėja humanistinius principus bei islamo principus ir kad Jie kelia grėsmę musulmonų visame, bendruomenį visame pasaulyje. Arako atveju jie kelia e, grėsmę visiems irakiečiams, visų tikėjimų atstovams. Prieš suteikdamas jums žodžių, jūsų ekscelencija, norėčiau išreikšti mūsų susirūpinimą dėl labai paplitusio mirties bausmės taikymo e, musulmonų brolyjos nariams ir tiems, kurie buvo anksčiau valdžioje. Pone, dabar žodis jums. شكرا أشكر سعادة الرئيس لكم Noriu padėkoti Jums. Dėkoju e, posėdžio pirmininkui už man suteiktą galimybę kreiptis į Jūsų ekscelencijas, į užsienio reikalų komiteto narius Europos parlamente. Daugelis pasaulio šalių tapo terorizmo aukomis ekstremistų išpolių auko, taikiniais, tų, kurie uh, spaudžia gaiduką e, ideologijos vardan. Kalbant apie islamą, reikia e, suvokti religinę realybę ir šio laikinio pasaulio realybę. Tai e, turime padaryti mes, musulmonai. Ir Alezar universitetas nuo XIX amžiaus e, gilinasi iš šiuos klausimus, vadovaujant Mohamedui Abdu Alezar bei kitiems e, šeikams. Kalbame apie religinių tyrimų centrą, vieną seniausių religinių studijų centrą, kuris veikia nuo 1815 metų. Ir mes, dirbdami tame religinių studijų centre, darome viską, kad užtikrintumėme, jog religinis musulmonų pasaulis ir šiuolaikinis pasaulis būtų susijęti. E, gilinamės į Kelbėme fatvas, taip pat e, e, mes smerkėme smurtą, kurio grėbėmasi moterų atžvilgių ir tokia fatva buvo paskelbta viešai. Mes tikime e, žodžio laisvę, savirauškos laisvę. Ir tai yra mūsų e, etikos kodekso, etikos hartijos dalis. Mes sustiprinome, įtvirtinome ryšius su krikščionybė, e, judaizmu ir kitomis vakarų religijomis. Mes vienašališkai pasmerkėme nekaltų žudynės 20-ojo amžiaus pabaigoje, 9-ame ir 10-ame dešimtmetyje. Iki dabar mes ir toliau išreiškėme e, ir mes smerkėme bet terorizmą visomis jo apraiškomis. Mes taip pat, norėdami sustiprinti mūsų siejančius saitus, turime gerbti e, mūsų skirtumus. Mes turime remtis tam tikrų pagrindų, tam tikrą bazę ir jei nepaisysime tų skirtumų, uh, mūsų skiriamieji bruožai, kiekvienos šalies visuomenės skiriamieji bruožai jeigu jie nebus išsaugoti ir gerbiami, mes negalėsime uh, užtikrinti, kad sugyventume. Tačiau jei nagrinėdami pasaulyje vykstančias transformacijas vakarų ir rytų pasaulyje, stebėdami visą tai mes manome, kad yra būtini tam tikri žingsniai, kad būtų įtvirtinti tam tikri principai realybėje. Noriu pasakyti, kad tam, kad islamas e, taptų, vaidintų svarbai vaidmenį pa, šiandienos pasaulyje, e, turi garsiai kalbėti tie, kurie iš tikrųjų kalba islamo vardu. Kai kurių e, konfesijų atstovai teigia, kad būtent jie, jų atstovai atstovauja islamą Ir būtent todėl mes ir atsidūrėme tokioje sudėtingoje ir sunkioje situacijoje e, persekiojimo ir smurto situacija, kokia egzistuoja šiandien. Jūs tikriausiai žinote, kad šiandien šiuo metu e, pavyzdžiui, veikia Daesh grupuotė Irake ir Levante veikė ta grupuotė, kuri tapo islamo valstybė. Ir tos valstybės skiriamieji bruožai yra tai, kad, kad tai yra to judėjimo suformuota struktūra ir mes nepritarėme to judėjimo veiksmams, nes tai, tie veiksmai yra visiškai svetimi, neprimtini islamui. Mes manome, kad reikia išklausyti visų konfesijų atstovų, tačiau reikia suvokti, kurie tik apsimeta atstovauja islamą. Visi esame atsakingi už susidariusią padėtį. Visi turi prisimti jiems tenkančią atsakomybę žiniasklaida, nevyriausybinės organizacijos, pilietinė visuomenė privalo suintensyvinti savo pastangas, e, paremdama religingas bendruomenės, nes neutralus islamas, islamas, kurį vertiname, tas, kuris mus veda, turėtų būti e, kitaip atstovaujamas tai negali būti tų mažumų skleidžiama ideologija. Visa tai e, yra labai ne vienapusiška situacija. Reikia atversti naują puslapį ir reikėtų siekti naujo bendradarbiavimo, kuris apimtų kultūrinį, politinį ir ekonominį aspektus. Mums gyvybiškai reikalingas dialogas visose šiose sritise, kad sukurtume mus siejantį pagrindą. Mes norime, kad būtų užmėgsti stiprus ryšiai tarp universitetų, mokslinių tyrimų centrų Egipto ir kitų šalių akademinių institucijų mes manome, kad mainai, jaunimo mainai yra ypač svarbus dalykas, nes e, būtent e, jaunimas atmestų tą radikalizmą. Ir visi susitikimai, visi mainai turėtų vykti e, siekiant suartinti skirtingų šalių jaunimą ir žmonės. Jeigu tokie mainai, susitikimai vyktų, manau, kad tai būtų tikrai labai naudinga ir kad tai užtikrintų sėkmę ir pažangą. Mes e, siekiame subalansuotos diplomatijos, kuri islamiškai pasaulį priartintų prie vakarų. Ir mes tikrai labai daug iš to tikimės. Mes vilėmės, kad įstatymo viršenybės valstybės principai bus gerbiami. Jei visi pagal įstatymą esame lygus, kad ir kokie būtų mūsų įsitikinimai, rasė, mūsų odos spalva, visa tai tampa nesvarbu, nublanksta prieš tą svarbų principą kuris mums e, yra svarbiausias. Man atrodo, kad tokio požiūrio ypač svarbu laikytis dabar ir aš esu pasiruošęs atsakyti jūsų klausimus, nes aš nebejoju, kad jų bus daug ir kad jūs norėsite išsakyti savo pastabas dėl e, tos padėties, apie kurią kalbėjau ir kuri e, keičiasi. Ačiū. Vielen Dank, Excellenz, für Ihre Darlegungen. Un... Labai ačiū Jūsų ekscelencija. Pirmiausiai suteiksiu žodį ponai Prėdai, PP koordinatoriui. Labai ačiū gerbimas pirmininkė. Jūsų ekscelencija, labai ačiū Jums už apsilankymą. Mes visi e, išgirdome, ką jūs sakėte e, apie nuosaikumą, e, nuosaikų islamą ir Žinome, kad jūs savo laiku atsisakėte e, pasmerkti miriop e, daug aktyvistų e, musulmonų. Ir tai rodo, kad ir Egipto visuomenė yra daug problemų. Noriu pasakyti, kad teismų sistemos funkcionavimas ir dažnai žinome, kad trūksta įrodymų. Jūs Minėjote, e, kad dėl to jūs atsisakėte patvirtinti e, tą nuosprendį, <clears throat> bet e, taip pat yra daug pavojus, kad priešingų procesų pamatysime. Pavyzdžiui, žinoma, kad yra kaltinimai šnipinėjimu Morsi pateikti Hamas naudai ir kad, buvo, kad jis išdavė paslaptis Katarui. Ką jūs galite pasakyti apie tuos kaltimus buvusiam prezidentui e, problemos, e, kurią pats minėjote kontekste, tai yra teismų funkcionavimo e, kontekste. Kitas dalykas kaip jūs įsivaizduojate Turkijos vaidmenį per ateinančius keletą metų regione? Labai ačiū Jums už atsakymus. Ponas Kan. Labai ačiū, labai malonu, kad jūs pas mus lankotės. Norėčiau pateikti porą klausimų. Kaip sakiau, labai malonu, kad jūs atvykote pas mus. Ir štai toks mano klausimas. Ir kai išgirdome apie pavasarį arabų, kai pamatėme, kokie vyksta tame regione pokyčiai, e, įskaitant Egiptą, kuris užima labai svarbę padėtį arabų pasaulyje. Ir matome, kad dabar padėtis tarsi grįžta atgal, ką galite padaryti ir kaip e, užtikrinti, kad arabai galėtų pasakyti tvirtą žodį apie tai, kas e, juos valdo. Kitas klausimas susijęs su ISIS, Islamo valstybės organizacija. E, E, jie naudoja religinę kalbą, tačiau jų e, veiksmai yra nukreipti prieš tas religinės e, vertybės, apie kurią jas kalba. Ir mes matome daugybę jaunų žmonių, ne tik musulmonų pasaulyje, bet ir iš ES šalių įtakojamų jų ideologijos, ką e, galima e, padaryti, pavyzdžiui, Al-Azhar ar kitos institucijos, ką galėtų padaryti, kad e, pasiektų teisingas islamo signalas tuos jaunus žmonės, ką būtų galima padaryti. Ačiū. Labai ačiū, pirmininkė. Jūsų ekscelencija, aš sėdžiu štai čia. Norėčiau pasveikinti jūs, jūs esate tas šviesos nuoseklumo balsas tarp sunitų. Um, Aš daug jau metų užsiimu šio klausimų, reformos tolerancijos e, klausimais, taip pat Hadul įstatymais, kurie E, kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, Pakistane, yra nukreipti prieš mažumas krikščionis, tai yra e, šventvagystės e, įstatymai. Aš norėčiau paklausti jūsų, kaip mes galime pažengti į priekį šioje srityje, kaip galima pasiekti pažangos. Aš skaitau šūrą 256 kai, e, kur kalbama apie tai, kad nėra skirtum tarp religijų, bet kaip tada apie mirties bausmę, man atrodo, kad tuos dalykus reikėtų kažkaip suderinti, kaip atsisakyti ekstremalių, net baudžiamų sankcijų prieš žmonės, kurie nenori išpažinti jokios religijos arba pakeisti religiją. Dabar jau grįžime prie ISIS, Islamo valstybės organizacijos, Jie labai, tas klausimas labai aktualus mano šaliai, Jungtinė karalystė, Prancūzijai, Belgijai, galbūt net tūkstantis. E, Britų džihadistų šioje organizacijoje kovoja. Praeitą savaitę e, Britanijos ulemos e, nariai išleido fatvą e, ISIS atžvilgių ir uždraudė Britanijos piliečiams stoti į šią organizaciją. Ar jūs e, galėtumėte pasinaudoti progą ir dar kartą pasmerkti šią teroristinę organizaciją ir atmesti pona Al-Baghdadi kaip e, apsiskelbusi kalifą e, islamo valstybės, nes situacija yra e, labai grėsminga. Jis e, ir jo pasiekėjai e, bando grįžti prie viduramžių terorizmo, prieš, nukreipto prieš šitus, sidus, armenus, krikščionis e, ir kitus žydus ir e, kitas grupės. E, Tai labai svarbu ir regionui, ir globaliam pasaulio saugumui. Jau daugybę dešimtmečių matome, kad vyksta homogenizavimo procesas, vienodėjimo procesas e, arabo pasaulyje, kalbu apie kultūrinį, religinį procesą ir taip pat nebetekome daug dalykų, pavyzdžiui, žydų buvimas, jų e, patirtis, kaip ir krikščionių, kur anksčiau praturtindavo visuomenės, dingo. Šitai sunitai laiko dabar vieni kitus netgi priešais, e, dar yra kitų grupių e, kurie taip pat laikomi priešais, o žydų įtaka prisidėjo prie arabų pasaulio plėtotės iki šių dienų. Netgi Egipto komunistų partija sukūrė žydų tautybės, įkūrė žydų tautybės asmuo. E, šis praradimas yra labai svarbaus kultūrinio, socialinio aspekto praradimas. Irake krikščionys E, yra mažuma taip pat ir Betliejuje, aišku. Tokiose e, teritorijose, kurios yra išlaisvintos etninės, e, daugia religinės požiūris yra labai svarbus. Ispanija, kai išvarė žydus, E, priartėjo prie islamiškojo pasaulio. Kokias matytumėte alternatyvas? Mes esame jau kalbėjome apie e, koptus Egipte, kurie išgyvena didžiulius sunkumus kai kuriuose regionuose Egipte, e, nemint jau Kairo. Kokį jūs matote sprendimą? šiame baisiame, tragiškame procese, vykstant tokiai kultūriniai socialiniai fragmentacijai, kai izoliuojamos yra atskiros grupės visuomenės ir jos tarsi susipriešina. Ačiū. Ponas Kuzov. Ponas Kuzo. Ačiū. Aš e, tiesiog norėčiau irgi pasakyti, kad labai malonu šiandien e, priimti vyriausiai muftijų. Ir mes norime išsakyti didžiulį susirūpinimą dėl tai, kad vykdoma didžiulė represija e, Egipte yra e, aktyvistai, žurnalistai susiduria su didžiulė represija, ypač kalbant apie mirties bausmę. Mes norėtumėme sužinoti jūsų nuomonę apie represijas ir nedemokratišką požiūrį į mirties bausmę. Dar vienas mums labai svarbus dalykas yra tai, kad arabų pasaulis dabar susiduria su dideliais sunkumais ir kokį modelį jūs pasiūlytumėte tam, kad būtų išvengta susiskaldimo. Jūsų ekscelencija, vyriausiasis Egipto muftijų, Aš norėčiau Jūs e, pasveikinti atvykusį čia ir norėčiau kreiptis į jūs, Jūsų kalbą. Aš norėčiau užduoti klausimą apie demokratiją. Jūs esate pirmasis vyriausiasis muftijus, demokratiškai išrinktas Egipte. Taip yra ir čia, šioje salėje, visi esame demokratiškai išrinkti. Taip pat yra siūlomi ir kitokie kalifo sprendimai ir kalifato sprendimai ir panašiai. Aš norėčiau, e, kad jūs e, pakalbėtumėte apie demokratiją, kaip jūs ją vertinate ir ko, kaip jūs, koks manote jūsų bus vaidmuo per ateinančius dešimt metų Egipte, kokį paveldą jūs norite palikti po savęs palikimą palikti pasauliui. Ir aš norėčiau pasveikinti jūs kaip nuosaikumo balsą ir pakviesti jūs į konferenciją, kurią aš ketinu surenkti Londone. Jūs galėtumėte kreiptis į šio pasaulio jaunimą ir jūsų nuosaikus balsas būtų labai sveikintinas. Aš norėčiau pakviesti jūs kaip pagrindinį kalbėtoją toje konferencijoje. Ačiū. Grazie Presidente, Eccellenza. Ačiū, ponė pirmininkė, Jūsų ekscelencija. Ačiū Jums už Jūsų labai svarbius žodžius. Aš e, manau, kad vienybė yra būtina. Aš esu europietis ir labai tikiu vienybę, bet norėčiau užduoti jūs, jums kelis klausimus. Pirmiausia, aš manau, kad e, jums einant e, ir primant šios pareigas e, akivaizdus yra tam tikri dalykai ir jūs tarsi norite pasmerkti tai, kas vyksta, kas yra daroma prieš krikščionius. Jūs pasisakote prieš krikščionių žudimus įvairiose pasaulio vietose. Ir dar vienas konkretesnis klausimas. Ta situacija, kai yra verbuojami teroristai, ekstremistai, kurie verbuojami Europoje ir veikia su islamo fundamentalistais. Panašu, kad e, taip atsitinka dėl to, kad keli imamai ar apsiskelbę imamai Europoje uh, skatina tokius procesus. Ir netgi dabar, kai mes čia kalbame daugelyje mečečių, netgi mano šalyje Italijoje, yra tokių žmonių, kurie nuolatos e, ima, užsima ekstremistinę propagandą, kurie naudojasi religiją, religiją, religijos terminologiją visiškai iškraipo ir prisidengia Korano mokymais ir verbuoja ypatingai jaunus žmonės ir verčia juos imtis terorizmo. Aš manau, kad e, labai svarbu imtis labai konkrečių apčiuopiamų veiksmų. Ne vien tik tai švietimo būdu ir per mokymus, kurie yra vykdomi oficialaus, oficialiojo islamo. Aš manau, kad reikia imtis labai konkrečių veiksmų ir kovoti su tokia veikla, su tokia propaganda, e, kurią vykdo taip vadinamieji apsiskelbę imamai, kurie netgi tą daro kartais bendradarbiaudami su valstybinėmis institucijomis Europoje. Nes e, man atrodo, kad e, likščioliai absoliučiai trūko tokio apčiuopiamo koordinavimo, veiksmų koordinavimo. Ir tai yra labai rimtas pavojus labai siaubingai yra iškraipomus islamas ir niekas nieko nedaro, kad su to būtų kovojama. Norėčiau jūsų nuomonę išklausyti apie tai. Ponas Peterle, jūsų ekscelencija, aš labai džiaugiuosi, kad jūs minėjote, koks svarbus yra dialogas. Prieš keletą metų aš dirbau tarpkultūrinio dialogo srityje, e, užsiemiau tą veiklą savo politinės partijos rėmuose. Ir žinau, koks didžiulis čia slypi potencialas. Jeigu mes norime žengti didelį žingsnį į priekį, turime imtis dialogo. Aš taip pat vadovavau kelioms rinkimų stebėjimo misijoms. Pavyzdžiui, viena tokių buvo Kenijoje. Ir susitikau su žmonėmis, ten gyvenančiais musulmonais, kurie labai domėjosi tuo, kad religija būtų atskirta nuo valstybės. Aš norėčiau sužinoti, paklausti, į ką mums kreipti šiais esminiais klausimais, nes panašu, kad kai kurie žmonės nesugeba palaikyti pokalbio, kai kalba užeina apie štai šiuos dalykus. Jie verčiau imasi smurto, taigi kuriuose srityse mes galėtumėme gilinti tą dialogą ir ko jūs e, e, šiuo atžvilgiu tikitės iš Europos Sąjungos. Ačiū. Pone pirmininkė, vyriausiasis mufti, o aš e, štai čia sėdžiu. Aš norėčiau tiesiog Jums padėkoti, padėkoti už tai, kad atvykote pas mus ir pasakyti, kaip ką tik tai sakė kolega, kad tiesa, jog yra labai svarbu, jog Jūs esate pirmasis vyriausiasis muftijus, kuris nebuvo paskirtas prezidento, bet buvote išrinktas akademikų tarybos ir man atrodo, kad tai suteikia Jums labai daug legitimumo, kuris yra labai reikšmingas. Aš norėčiau užduoti tris klausimus Jūs kalbėjote apie tai, kad smerkėte islamo valstybės judėjimą ir labai svarbu, kad tokie religiniai lyderiai kaip jūs aiškiai paskelbt, pasmerktumėte tokią veiklą. Ir Sinajoje taip pat veikia atitinkama grupuotė ir mes matome, kad tas islamo valstybės judėjimas turi didelę įtaką ir pasiekmes jaučiame ir Egipte. Jūs e, taip pat paskelbėte, kad e, pasisakote prieš musulmonų brolijos tam tikrų veikėjų e, nubaudimą mirties bausme. Egipto visuomenė ir taip pat Europos parlamentas, kaip mes galėtumėme jums padėti jūsų darbe, jūsų veikloje. Ir dar vienas klausimas 2013 metais musulmonų brolyje buvo paskelbta teroristinė organizacija. Jūs, jūs skel, smerkėte bet kokį terorizmą, taigi kaip jūs vertinate musulmonų brolyjos e, paskelbimą teroristinę organizaciją? Uh, Wassalamu alaikum, uh, Your Excellency. Um, I'm... Sveiki, Jūsų ekscelencija. Aš Labai norėčiau išklausyti jūsų atsakymus į klausimus, kuriuos jau uždavė kolegos dėl e, represijų e, musulmonų brolyjos atveju ir e, žurnalistų įkalinimą. Turiu klausimą apie moteris. Jūs sakėte, kad norite suderinti religiją su šiuolaikiniu pasauliu, o šiuolaikinėme pasaulyje moterys turi visas teisės, naudotis visomis žmogaus teisėmis. Ir mes labai daug vilčių siejame, nes Egipte yra daugybė moterų, kurios e, buvo pagrindinėje aikštėje, kur vyko svarbiausi įvykiai ir paskui vyko kit, kiti dalykai. 2011-aisiais buvau toje aikštėje su jūsų pirmdaku. Jis nebuvo e, išrinktas, tačiau mus, bu, mums nebuvo atsakyta į mūsų klausimus, kuomet mes piktinomės tuo, kad moteris priverstos buvo tik, tikrintis ginekologiškai dėl kai kurių dalykų. Taigi, kaip Jūs vertinate Egipto moterų teisės ir moterų teisės musulmonų pasaulyje? Jūsų kaiminė Libija žinoma, e, yra labai takojama to, kas vyksta Egipte. Kaip, kaip Jūs vertinate tą situaciją ir pavojus, e, nes kalbam apie tai, kad Libijoje valstybė žlunga, kad jos nėra. Tai reiškia, kad atsiranda dar viena teritorija, kurią gali išnaudoti ir užgriepti radikalai. Ir, ir įvesti kitokias religinės tradicijas. Kaip jūs kalbėjote apie kovą su radikalizmu, jaunimo mainus, taip pat e, apie religinius lyderius, bet kur yra tie religiniai lyderiai, lyderiai musulmonų pasaulyje, kurie aiškintų jauniems žmonėms, kad tai, apie ką mes kalbame, visiškai nestovauja islamo, kad tai absoliučiai prieštarauja islamui. Ačiū. Jūs ekscelencija už tai, kad dalyvaujate mūsų komiteto posėdėje ir už galimybę sužinoti jūsų poziciją ir jūsų mintis. Turiu porą klausimų. Visų pirma, kaip jūs vertinate padėtį, krikščionių padėtį šiandienos Egipte? Taip pat, kokie yra smurto šaltiniai kokie buvo smurto šaltiniai prieš krikščionis praėjusiais metais, e, kuomet valdžioje buvo ankstesnė vyriausybė. Uh, Būtų taip pat labai įdomu sužinoti, kadangi jūs esate pasaulietinės visuomenės, Egipto visuomenės dalis atstovas ir Egiptas pastaraisiais metais e, palaikė taikius santykius su Izraeliu, kaip tai paveikė Egipto visuomenę. Jūsų ekscelencija, aš taip pat noriu padėkoti Jums už tai, kad atėjote šiandien susitikti su mumis. Mane labai nudžiugino Jūsų įžanginis pasisakymas, tikrai išslaidė kai kuriuos e, klausimus. Turiu klausimų. Jūs be abejo žinote, kad mums visiems e, labai rūpi dabartinė padėtis Egipte ir todėl turiu štai kokį klausimą jums. E, mane nudžiugino jūsų e, pasisakymas, kad jūs smerkėte mirties nuosprendžius musulmonų brolyjos nariams bei nepritarėte sprendimams įkalinti jos narius. Ar manote, kad yra galimybė pasipriešinti tų, tos paskaltos mirties bausmės įgyvendinimui? Taip pat buvo išsakyta daug e, pastabų dėl koptų padėties Egipte. Uh, Kalbant apie koptus, jų problemos e, tęsiasi jau amžių amžiais ir tai labai aiškiai pajutau lankydamasis Egipte. Kaip Jūs vertinate ilgalaikės e, šios situacijos raidos perspektyvas? Ar Jūs manote, kad galima tikėtis, jog skirtingos e, religinės grupės Egipte sugyvens taikiai? Taip pat, ką jūs rekomenduotumėte vakarams, kokiu veiksmu imtis, kad e, pasipriešintumėme terorizmui. Vis daugiau jaunų žmonių iš mūsų šalių prisijungia prie tų teroristinių grupuočių. Tikrai norėčiau išklausyti, ką jūs mums rekomenduotumėte. Ačiū pirmininkė. Jūsų ekscelencija, sveiki. Malonu jūs čia pasveikinti ir su jumis susitikti. Noriu padėkoti jums už tokį, tokią atvirą vilties žinę ir tikiuosi, kad bus suintensyvintas dialogas tarp e, pilietinių visuomenių ir kad mes užtikrinsime taiką vidurio rytuose. Mums reikia taikaus ir tvirto Egipto, kuris galėtų imtis e, vidurio rytus destabilizuojančių e, regioninių krizių be įstatymo viršienybės niekada neužtikrinsime stabilumo. Mane nudžiugino ir jūsų taiki žinia ir tai, kad jūs pasmerkėte karinės intervencijas. Kaip rengėtės įtraukti tą taikos žinę į religinį dialogą, užtikrinant pagarbą mažumoms islamo pasaulyje kalbu ne tik apie islamo valstybės, bet apie islamo bendruomenės, kurios gyvuoja ir kitose regionuose, taip pat vakarų valstybėse. Ką jūsų nuomonė šio laikinė žiniasklaida galėtų padaryti, kad jums padėtų, atsižvelgiant į jūsų prestižišką statusą? Ačiū Jūsų ekscelencija. Gal norėtumėte atsakyti? Ačiū, noriu padėkoti visiems už jūsų klausimus, kurie atskleidžia e, didžiulį jūsų susirūpinimą ir susirūpinimą Egipto padėtimi, taip pat e, muftijaus padėtimi. Ačiū už tai, kad jums tai rūpi. Didžioji dauguma klausimų buvo e, susijusi su paskelbtomis mirties bausmėmis, taip pat moterų padėtimi, dialogu. Taip pat su klausimai, užduota klausimą apie Islamo valstybės organizaciją. Visų pirma, apie mirties bausmę ir muftijaus vaidmenį. baudžiam, Egipto baudžiamos, baudžiamojo proceso kodekse yra numatyta daugybė nuostatų, pagal kurias ginami asmens, kuriam pareikšti kaltinimai interesai. Jūs tikriausiai turite galimybę įsitikinti, e, savo akimis pamatyti tas procedūras ir, ir tekant tas procedūras praktiškai neįmanoma paskelbti mirties bausmės. Pabandysiu paaiškinti, kaip ta procedūra vyksta, kaip yra taikoma. Teism... E, visus duomenis renka ir tyrimą atlieka, vykdo policija Ji pateikia kaltinimus, su, surenk, su, sudaro kaltinimų sąrašą ir paskui pateikia tą informaciją teismų. Nuo 1950 metų e, šalyje jau e, veik, teismų sistemoje veikia e, tyrimą, už tyrimą atsakingas teisėjas. Taigi, prokuratūra vykdo tyrimą ir jai prireikia kitą papildomą tyrimą atlieka teismas. Ir jeigu at, atlikus tyrimą paaiškėjo, kad būtina bausmė yra mirties bausmė už tą įvykdytą nusikaltimą, prieš paskelbent e, šį nuosprendį, kaip numatyta būdžiamo proceso kodekse, e, tą visą medžiagą teismo nariai, teismas turi prieš tai pateikti muftijui. Ir mes susipažįstame su visu tyrimu, su visu darbu ir susipažįstame su, pas, taip pat mes susipažįstame su pasiūlymu e, e, skirti aukščiausią mirties bausmę. Ir muftijus paskelbė savo juridinę nuomonę, tai ta nuomonė, ta nuomonė nekomentuojamas nei, nei pagrindas, nei, nei, nei turinys kaltinimų. Muftijus tik tai gali pateikti savo teisinę nuomonę ir tą nuomonę pateikti remdamasis islamu islamo teisė. Mes negalime pritarti ar nepritarti mirties bausmiai, jei nėra e, tvirto pagrindo tai daryti, remiantis tais dokumentais, kurie mums pateikiami. Ir ta, ta nuomonė, kurią parengė muftijus, yra perdodama teisėjui, pagrindiniam teisėjui. Ir būtent jis e, suformuluoja kaltinimus ir mūsų nuomonė jis. E, mūsų nuomonė yra tik tai konsultacinė, jis gali į ją atsižvelgti arba ne. Ir pagrindinis, e, pagrindinis byloje teisėjas priima galutinį sprendimą. Ir būtent teisėjo nuomonė apsprendžia, ar tas, kokia bausmė paskiriama, ar koks, koks, kokia bausmė siūloma. aukščiausiosios bausmės atveju, jeigu iškyla prieštaravimų, yra, yra galimybė teikti e, skundama tačiau prokuratūra turi teisę tokį skundą, prašymą pakeisti bausmę atmesti. Devyniolika procentų nuosprendžių Atsiprašau, 99 procentai nuosprendžių yra atšauk... atšaukiami. Ir paskui po tos apeliacinės procedūros yra galimybė e, dar kartą teikti apeliaciją, net jeigu buvo tas prašymas, apeliacijos prašymas atmestas. Ir jeigu mirties bausmė vis tiek paskelbiama, e, vėl visą bylos medžiagą reikia perduoti muftijui, jis vėl viską išnagrinėja, visus pateiktus dokumentus, ir tuomet pateikia savo antrąją teisinę nuomonę, ją surašo ir ji yra nusinčiama teisėjui. Jei teisėjas vis tiek antrą kartą nusprendžia skelbti mirties bausmę, jai pritarti turi šalies prezidentas. Statistiškai vertinant tai, kad visos tos procedūros būtų įvykdytos, prireikia maždaug keturių metų kad būtų tiksliai ir galutinai įsitikinta, kad tokia bausmė yra būtina ir kad ji būtų gyvendinta. Ir iš tikrųjų yra labai nedaug atvejų, kai sprendimas nuteisti e, žmogų mirties bausme yra įvykdomas. Ir teisimas už akių yra Kitas dalykas taip pat, jeigu asmuo yra sulaikomas vėliau, tada procedūra vėl prasideda iš naujo. Kodėl e, mums tokia svarbi yra mirties bausmė? Tai yra klausimas, į kurį reikia labai rimtai įsigilinti. E, ir e, bū, ter, teroras ir e, nusikaltimų įvykdymas e, yra susijęs su tuo. Tiesa, e, galima vadovautis gailestingumo principu, bet tai yra susiję su auka, bet, e, pavyzdžiui, žmogžudys yra nužudęs kitą žmogų. E, atėmė e, to žmogaus teisę gyventi, tas žmogus galbūt turėjo šeimą, vaikų ir tas žmogus turėjo galimybės gyventi ilgai ir laimingai. Ir reikės išvelgti į visas aplinkybės atimtą gyvenimą ir taip pat E, mes suvokėme, kad dėl to reikia išlaikyti galimybę e, nubausti kažką mirties bausme. Arabų valstybės e, pasisakydamas apie nusikaltimą ir bausmę yra išreiškę tą poziciją, E, laikomasi tam tikros e, filosofinės minties ir mūsų manimų tai yra esminės svarbos dalykas, nes tai yra susijęs su gyvybės davimu ar atėmimu e, iš kito žmogaus. Galima pasakyti, kad šiuo metu, turiu Jums pasakyti atvirai, Egiptas išgyvena tokį tvirtą laikotarpį mes jau esame e, surengę du konstitucinius e, susitikimus ir mes tuo pademonstravome, kad norime e, žengti į priekį konstitucijos patvirtimo prasme žmonės yra pasisakę dėl 2014 metų konstitucijos 50 yra specialistų, kurie užsima rengimu ir referendumas matėme, kad davė labai e, gerų rezultatų ir tai parodo, kad žmonės remia šį procesą. Antrasis susitikimas e, tai yra prezidento rinkimai šiuo klausimu. norėčiau dar ir paminėti šiame kontekste koptų padėtį Egipte. Reikia kalbėti atvirai, kad e, nepriklausomai nuo religijos asmuo yra pirmiausiai Egipto pilietis. Ir mes nenorime vartoti e, žodžio mažuma. Egiptas kaip valstybė yra sukurta visų e, Egipto civilizacijos. Ir ji ta civilizacija gali priimti įvairias kultūras. E, ta rodo ir istorija. Istoriją gali kurti visi. Tai yra turi kurti visi, negali kažkas atskirai jos sukurti. Egipto modelis yra ypatingas, išskirtinis ta prasme. Egipte mes e, gyvename, beveik e, idealiai sugyvename. E, kalbu apie kaimynus, apie ūkininkus, apie universitetus, mokyklas. Egipto musulmonai gyvena mokosi kartu mokykloje ir niekas nežino, pavyzdžiui, ar, ar tikrai vaikas yra musulmonas ar krikščionis. Net ir darbe tikrai nedaromas skirtumas tarp e, musulmonų ir krikščionių. Aš noriu Jūs patikinti, Egipte e, koptų situacija nėra susirūpinimą kelianti. Jie dalyvauja, e, kuriant, plėtojant mūsų likimą. Ir aš esu E, labai atsidavęs tam, kad būtų sukurta teisinė valstybė ir kad visos tautos dalyvautų gyvenime, ne tik pas mus, bet ir visur, neskirstant žmonių e, į atskiras grupės visuomenės. Dėl moterų padėties Egipte. norėčiau e, pasakyti, kad esu paskelbęs tam tikrų darbų dėl moterų padėties e, islamo santvarkoje, politinės moterų teisės ir e, moterų teisės šeimoje, santy, santokoje. Moteris naudojasi įvairiomis teisėmis kaip pilietės, kaip vyro partnerės E, pranašas yra pasisakęs taip pat dėl moterų, moterys e, laikomos vyrų partnerėmis. E, Koranas ne kalba atskirai apie vyrus ir moteris, suskyrus tam tikrais atvejais, kai tai būtina, atsižvelgiant į tam tikras ypatybės, pavyzdžiui, kalbant apie tam tikrą religinę praktiką, E, e, kurioje negali dalyvauti moteris tam tikrais laikotarpiais. Yra, pavyzdžiui, laikotarpiai, kai moteris e, nepasninkauja ir nesimeldžia. Jeigu pasižiūrėsime į islamo teisę, moteris ir vyrai yra lygus. E, kiti dalykai. 2004 metų Egipto konstitucija akcentuoja šį aspektą ir mes esame e, patvirtinę labai platų straipsnį, labai aišku, kad nebūtų kažkokių interpretacijų e, parlamente, pavyzdžiui, ir parlamentas patvirtino tą straipsnį, kadangi mo, ir tokiu būdu yra įtvirtinta moterų padėtis. Noriu pasakyti, kad moteris naudojasi visomis teisėmis ir e, galbūt e, atsitiks taip, kad po kelių metų vyrai pradės tam tikrų teisų reikalauti, norės susigražinti dėl islamo valstybės ir uh, uh, Dabu Bagdadi veiksmų. Aš nenorėčiau dabar kalbėti apie kalifatą. Ir nenorėčiau kalbėti nei apie valstybę, nei islamo valstybę, nes būtina sąlyga tam, kad tokie terminai būtų priimtini, e, yra nepatenkinta, nėra tų sąlygų būtinų. Jeigu pasižiūrėsime į veiksmus islamo valstybės organizacijos, jeigu mes pasižiūrėsime e, iš mokslinio požiūrio taško, ir pasižiūrėsime į islamo religijos e, koncepciją, mes pamatysime, kad tie veiksmai iš tikrųjų yra nusikalstami. Reikėtų taikyti teisę ir reikėtų taikyti teisinės valstybės principus ir e, paduoti tuos žmonės į teismą, teisti juos atsižvelgiant į jų veiksmų sunkumą nėra nei vieno religinio islamo teksto, kuris ragintų imtis smurto ar griovimo, kuris e, ragintų žudyti. E, islame yra e, sakoma, kad e, žmonės yra sukurti, viskas prasidėjo nuo vyro ir moters sukūrimo ir kad e, pats e, kilniausias dalykas yra būti pamaldžiam, kad žmogus nori, kad Dievas norėjo grinumo. Ir taip pat Dievas sukūrė įvairovę dėl jums žinau priežasčių tikėjimo laisvė ir garantijos yra labai svarbu ir mes parengėme straipsnį, e, kuriame kalbama apie tai ir jame kalbama tame straipsnė apie tikėjimo e, laisvę, religijos laisvę ir apie tai, kad kiekvienas žmogus turi tikėti savo religiją, bet uh, visi veiksmai turi e, būti pavaldus teisės sistemai ir islamo valstybės organizacijos veiksmai negali jokių būdų pateisinti islamu. E, jie bando instrumentalizuoti religiją. Vieninteliu, vieninteliu atveju islamas kalba apie e, gyventojų perkelimą ir švarimą bet karo atveju religiniai tekstai e, aiškina, kad galima kalbi, kariauti tik su tais, kurie kariauja, Kaliva, dalyvauja karo veiksmuose. Moteris, pavyzdžiui, e, nekariauja, draudžiama yra žudyti moteris vaikus žmonės, e, kurie, pavyzdžiui, yra kulto vietose, maldos namuose. E, žmonės, kurie yra šventovėse. Draudžiama kelti ranką prieš tokius žmonės Taip pat draudžiama e, kirsti, naikinti medžius ar namus. Aš galėčiau Jums pateikti labai aiškių religinių tekstų. Jeigu mes pasižiūrėsime į visus tuos tekstus, galėsime e, paprasčiausiai pasakyti, kad egzistuoja karo etika. Netgi, pavyzdžiui, valstybė, ne vienoje valstybėje, Irake, Egipte ar Sirijoje, islamo valstybės veiksmai negali jokių būdų būti toleruojami ar primtini islamo kontekste. Ir jeigu pas kalbėsime apie Egipto krikščionis, negalime kalbėti apie kažkokį reiškinį, apie e, tai, kad jie yra skriaudžiami, galbūt egzistuoja tam tikros formos e, o spaudimo, bet aš e, sakiau, kad taip nėra bendrai, norėčiau Abilno ką pacituoti, tai yra krikščionis, daktaras ir jisai yra tai yra istorinė asmenybė ir jeigu pasižiūrėsime mes į jo gyvenimą, į biografiją, tai e, pamatysime, kad jisai kaip vaik, būdamas vaikas, būdamas krikščionis, lankė e, islamišką mokyklą. Ir jisai yra parašęs darbą apie e, pranašo Mahometo gyvenimą. Jisai vadinasi pranašas Mahometas ir žinia ir jisai e, kalba apie pozityvius islamo aspektus. Jisai buvo krikščionis ir krikščionis išliko iki pat savo mirties. Daugelis pasaulio lyderių, islamo lyderių, e, buvo, jų, jų motinos buvo krikščio, e, krikščionės daugeliu atveju. Ir tai yra susijęs su e, Egipto visuomenės pagrindais. Tai yra labai gilus dalykas. Mes e, gerbėme žmogaus teisės ir mes e, vertiname žmogaus teisų svarbą. Dėl to mes Konstitucijoje 2014 metų E, atitinkame straipsnėje kalbame apie žmogaus teisės, nes tai yra labai svarbu mūsų visoje istorijoje. Galbūt jums tai bus keista, bet aš žinau, kad tarptautinių mastų kad tarptautinės e, konvencijos taip pat atsižvelgia į nacionalinius teisės aktus. Mes kalbame į tai, kad būtina laikytis tarptautinėmis, e, vadovautis tarptautinėmis konvencijomis, tomis, kurias yra ratifikavęs Egiptas. Nes e, Koranas mus ragina laikytis įsipareigojimų ir mes esame e, pasižadėję taip daryti. Ir net kai keičiasi, keitėsi santvarka Egipte, kai keitėsi vyriausybės, taiko sutartis su Izraeliu išlaikyta, nesikeitė, ar yra prieštarų tarp demokratijos ir islamo. Galima pasakyti, kad demokratija tai yra šio laikinis būdas, šio laikinis mechanizmas e, valdyti. Mes bandome E, pritaikyti tam tikrą požiūrį ir pasižiūrėti, ar demokratija leidžia visuomeniai naudotis atitinkamais vaisiais, tam tikra nauda, ar demokratija turi e, vien tik tai pozityvius dalykus. Mes nesipriešiname uh, pavyzdžiui, e, demokratiškai valdžių kaitai. Istorijos bėgyje musulmonai daugybę kartų mm, taikė demokratijos principą. E, mufti Vokietijos e, valdžia buvo laikoma aukščiausia religinė valdžia ar instancija. Ir noriu pasakyti, kad e, muftijus e, turi laikytis tam tikrų sąlygų būtinų ir muftijus prieš pradėdamas eiti savo pareigas turėtų, turėtų įgyti specialų išsilavinimą ir turi e, gilintis į religinių tekstų interpretavimą e, pagal religinius kriterijus. E, tokia yra Alazaro metodologija ir tai yra nuoseklus, nuosaikus religinių tekstų interpretavimas. E, ar dar turime nors tiek laiko? Klausė muftijus. E, mes norime bendradarbiauti su imamais mečetėse, su visais. Mes turime palaikyti dialogą. Dialogas mūsų nuomonė yra būtinas nes tai yra viena iš pagrindinių sąlygų, kuri palengvina susikalbėjimą tarp žmonių. Aš tikiuosi, kad e, sugebėjau atsakyti į daugumą pateiktų klausimų. Norėčiau Jums padėkoti už tai, kad Jūs pateikėte tokius svarbius klausimus, kurie rodo Jūsų išmintį rodo, kad jūs puikiai išmanote, kokia yra padėtis Egipte ir uh, musulmonų pasaulyje. Labai jums ačiū ir te lydį jūs taika. Ekscelencija, ich danke Ihnen sehr. Jūsų ekscelencija, ačiū Jums labai. Aš manau, kad tai buvo labai vaisingas susitikimas, suteikęs mums galimybę uh, pasikalbėti ir aš manau, kad e, jūs parodėte iš ties labai daug atvirumo ir mes turėtumėme tai akcentuoti ir toliau siekti dialogo ir siekti pažangos. Aš manau, kad trys monoteistinės religijos, jeigu jos rimtai traktuoja savo religinius tekstus, tuomet jos sugeba pasiekti prasmingo tarpusavio kompromiso, nes ne viena iš tų trijų religijų neragina ir nepropaguoja smurto, skatina susitaikymą ir taiką. Kaip jūs sakėte, tam tikrais atvejais religija yra prisidengiama ir siekiama skirtingų ir visai kitokių tikslų. Tai pasitinka ir su kitomis religijomis, ne tik su islamu. To pasitaiko ir krikščionybėje bei judaizme mes turime pabandyti ir paraginti, pasitengti paraginti nuosaikiuosius ir taikiuosius, tai, siekiančius taikos tose grupėse ir tikimės, kad to sieks absoliuti dauguma ne tik jūsų regione, bet kad tai pasiskleis plačiau kitose vietose. 400 kareivių iš mūsų regionų išvyko, kad kovotų už islamo valstybę. 2000 iš viso iš ES išvyko į tą regioną, jeigu per tą laiką neišaugo skaičiai. Ir vokiečių, ir anglų išvažiavo daug žmonių, kurie pasidavė tam radikaliam islamui, ypač atsižvelgiant į pastaruosius įvykius. Ir e, aš manau, kad tai reiškia, jog mes turime susirūpinti ir kažkaip išspręsti tą problemą. Ačiū ir mes visuomet mielai toliau vesime dialogą su jumis. Really good.